tris mėnesius, kurie pradės, bus pradedami skaičiuoti rytoj, tai yra sausio 21 dieną. Šios sesijos protokolas bus pateiktas tvirtinimui kitos dalinės sesijos pradžioje. Jeigu niekas neprieštarauja, rezoliucijos patvirtintos šiandien bus uh, e, nusiūstos tiems uh, kuriems jos turi būti nusiustos. Ponas Sterdi, ačiū pirmininkė. Ką tik buvo du vardiniai balsavimai. Šįryt prieš pietus taip pat buvo tik tai du vardiniai balsavimai. Parlamento nutarimas yra, kad reikia 50 procentų balsavimo turi būti vardinių balsavimų, užtikrinant, kad gautum visą atlyginimą. Ar taip e, teisinga ir šiuo atveju? Ačiū. Viskas yra teisingai. Jūs turite dalyvauti posėdžiuose 50 procentų laiko. Kolegos, šios dienos sesija baigta. Linkiu geros popietės ir laimingai grįžti namo. Ačiū ir viso gero.